komentarų svarstymą ir pritarimą kito posėdžio pradžioje. Jeigu niekas neprieštarauja, tai patvirtintas rezoliucijas šios dienos posėdėje aš perduosiu jų adresatams.